pareiškimą dėl žudinių rytinėje Kongo dalyje. Tibor Navrašič atstovauja komisiją. Prašom, komisarė, žodis jums. Thank you, President. Honorable members. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Europos parlamentas yra patvirtinęs ne vieną rezoliuciją dėl situacijos Demokratinėje Kongo Respublikoje, ypač dėl padėties rytinėje pasienio dalyje. Jūs visi žinote, nu, kokie baisūs smurto išpaliai buvo matomi nuo praeito rudens. Kai kurios gyvenvietės ypatingai buvo paveiktos. Beni teritorijoje pilietinės visuomenės organizacijos duomenimis daugiau negu 550 žmonių žuvo nuo 14 metų rugsėjo mėnesį. Be to 10 tūkstančių žmonių buvo priversti palikti namus. ES prioritetas yra humanitarinė prieiga. Ir mes dar kartą prašom nutraukti humanitarinės pagalbos darbuotojų grobimus. Žinoma, aš prisimenu, kad e, jie padėdami kenčiančioms e, bendruomenėms laikosi teisės akto numeris 1257-96, kuriame kalbama apie nediskriminaciją. Neseniai įvykę smurto protrukiai galėjo įvykti todėl, kad trūksta valstybinės kontrolės. Tos institucijos, kurios turėtų užkirsti kelią smurtui ir imtis teisinių veiksmų prieš atsakingosius, neveikia, jų nėra. Ir valstybės kūrimo veikla Kongo Demokratinėje Respublikoje taip pat e, nevyksta, nors, nors šiais metais pagal konstituciją turėtų vykti rinkimai. Dar vienas dalykas, kuris yra labai aktualus, tai yra piknaudžiavimas e, gyvosios gamtos ir mineralų ištekliais. E, jie yra grobstomi. Yra pabrėžiama, kad e, rezistencinė armija neužkerta kelio e, brokonėriavimui ir tokie neteisėti produktai patenka į tiekimo grandinę ir pasiekia tarptautinę rinką. Ginkluotos grupuotės vis tik tai gavo, turėjo dabar mažiau ma, e, progų veikti dėl to, kad buvo sustiprinta atsiekamumo sistema. ES ir toliau e, stengsis e, tęsti savo veiksmus, stabilizuodama padėtį ten. Pone pirmininkė, aš suprantu, kokios yra pagrindinės e, priežastis sukeliančios nestabilumą ir smurtą, bet vis tiek dėl tų priežasčių negalima pateisinti tų pažeidėjų, kurie turi laikytis teisės viršienybės. Lygiai tą patį galima pasakyti apie smurtą ir neapykantos kurstimą kalbomis. Visos bendruomenės ir etinės grupės, kurios taip elgėsi, turi prisimti atsakomybę. Kai buvo pasakyta ne vieną kartą Europos parlamente praeitie, ginkluotų grupuočių veiksmai rytų Konge e, kenkia piliečiams, pažeidžia jų žmogaus teisės E, kelia nerima ir dėl to labai sunku žmonėms planuoti ir tikėtis kažko iš ateities. Ginkluotos grupuotės turi būti pašalintos. Kad tai būtų pasiekta, reikalingas bendradarbiavimas tarp Kongo ginkluotų pajėgų ir kitų e, šalių. Ir Monusko. Vasario mėnesį buvo pasiektas sustarimas, bet jis dabar turi būti įgyventamas praktiškai. Taip pat ir teisingumo aspektas labai svarbus. Reikalingos karinės ir pilietinės reformos Konge. Ir ES e, teigia, kad tie, kas bendradarbiauja su ginkluotomis nusikalstomis grupuotėmis, būtų patraukti baudžiamojo atsakomybėn. Ir tie veiksmai Kongo rytuose iš tiesų ragina ieškoti būdų, kaip e, būtų galima tokius nusikaltimus tirti ir patraukti baudžiamą atsakomybėm atsakingosius. Ir vis tik tai uh, atsakomybė dabar e, tenka tai valstybei, kurioje įvyko nusikaltimas arba kurios plėtis yra pažeidėjas. Ir mums yra suteikiama teisė e, kurti, padėti kurti Kongui e, reikalingą struktūrą ir teisėkuro sistemą. Pone pirmininkė, aš norėčiau dabar pereiti prie kito klausimo, kuris yra platesnis, bet labai svarbus, būtent valdysena. Rinkimai įvyks vos po kelių mėnesių. Jie vyksta labai svarbiu momentu. Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucija 2277 yra puikus atskaitos taškas mums visiems. Ši rezoliucija buvo patvirtinta vienbalsiai kovo mėnesį. Joje yra pabrėžiama, kokia atsakomybė tenka e, Kongo e, Respublikos institucijoms parengti ir įvykdyti rinkimus pagal konstitucijos nuostatas. Be abejo, ES e, atkreipė dėmesį ir į tai, kad šių metų gegužės mėnesį buvo įkurtas Teisingumo teismas Konge. Ir aišku, mes visiškai pilnai gerbėme e, Kongo suverenumą. Ir taip pat ne vien tik tai turintame omenyje kotonų susitarimą, bet ir Afrikos sąjungos reikalavimus būtina, kad e, demokratinė valdžia stiprintų savo pajėgumus e, pagal konstituciją. Norint pasiekti susitarimą, dėl rinkimų reikalingas skubus politinis dialogas. Ir laikas čia yra labai svarbus. Ir tas dialogas turėtų būti labai tikslingas. Visi susiję politiniai veikėjai turėtų jame dalyvauti. Toks dialogas kaip pagrindinį rezultatą galėtų duoti aišku e, kelrodį planą dėl to, ko reikia padaryti, e, ką reikia įveikti, kad nuveikti, kad rinkimai vyktų pagal konstituciją. Šiame kontekste ES kartu su e, jungtinėmis tautomis ir OIF želio 6 dieną dar kartą pakartojo patvirtino savo e, pasiryžimą padėti kurti sėkmingą dialogą. Pone pirmininkė, Noriu baigdamas pasakyti, kad rinkimų sėkmė priklausys ne tik nuo technologinių pusių, bet ir nuo to, ar bus sukurtas e, reikiamas klimatas, e, kalbant apie žmonių teisės. Teising, teisė į teisėtus susibūrimus yra viena iš pagrindinių demokratinės visuomenės teisių. Ir taip pat svarbu kurti demokratinę erdvę. Ir tam gali padėti mano anksčiau minėtas politinis dialogas. Dėkui. Ačiū gerbiamam komisarui. Toliau e, frakcijos atstovų pasisakymai. Visų pirma, PP frakcijos vardu Marija Gabriel, prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau pradėti nuo žodžių demokratizavimas, demokratiniai procesai, tačiau tie žodžiai kažkaip ne, nesitaria, e, žodžiai yra trapumas, uh, atsakomybės e, stoka, štai kas atina man į galvą, mes smerkėme smurtą rytų kongai, reikia kalbėti apie bendresnį kontekstą. Aš paminėsiu tris elementus. Pirmiausiai reikia išsiaiškinti e, visas aplinkybės žudinių rytų, e, rytų kongė ir patraukti kaltus atsakomybėn. Taip pat reikia, kad Monusko ištirtų kartu su Kongo nacionalinė armija šios įvykius. Toliau reikia, e, kad rezultatus duotų saugumo reformos, reikia teisingumo sistemo rezultato. Dėl rinkimų proceso antras dalykas, mes matome, kad saugumo padėtis blogėja ir reikia, kad tuo nebūtų pasinaudota, kad dar e, kiltų daugiau problemų dėl rinkimų proceso. Ir atvirkščiai, kadangi dabar matome e, valdžios krizę po 2011 metų rinkimų. Reikia užtikrinti dialogą tarp opozicijos ir vyriausybės ir nepamiršti pilietinės visuomenės, kadangi politinis blokavimas šalies turi neigiamų pasiekmių piliečiams. Ir reikia, kad e, nebūtų imtasi priemonių prieš, prieš šią šalį e, šiame kontekste. Dar vienas e, dalykas pono Kodžio tarpininko vaidmuo. Mes turime paremti tarpininkavimą ir taip pat reikia mums aktyvesnio e, dalyvavimo viešoje dvieje Afrikos sąjunga taip pat turi e, reikalauti, kad būtų gyvenimas Adis Abebos pagrindų susitarimas. Reikia laikytis dabartinės konstitucijos ir reikia siekti e, užkirsti kelią humanitariniai ir politiniai kriziai. Ačiū toliau Džianė Pitelė, SND frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, kolegos, turiu prisipažinti, kad e, panašu, kad ekspertai, ekspertai ir e, taip pat kariniai ekspertai nuolat kartoja kai kurios žodžius, kurie e, man kelia šiurpulį. Jie sako, kad taip, yra konfliktas, bet tai konfliktas nesukeliantis didelės įtampos. Nedidelės įtampos uh, konfliktas, e, dėl kurio e, e, jau mirė 6 milijonai žmonių, milijonai žmonių turėjo palikti namus per metus, miršta 300 tūkstančių žmonių, tai yra 800 žmonių per dieną. Reikėtų kalbėti ne apie nedidelės įtampos konfliktą, o apie tokį konfliktą, kuris susilaukia labai mažai dėmesio. Uh, E, vyksta tikrai labai gastinanti drama. Ir būtent dėl to mes dabar kreipiamės į vyriausiai galiotinę Frederiką Mogherini, kuri, kaip žinia, jautri tokiems klausimams. Mes kartu turime e, sustabdyti smurtą, e, kurį, vykd, kurį, kurį vykdo ir Kongo milicija Yra tikrai daug interesų e, kontroliuoti tą regioną, kuris naudingųjų iškasinių mineralų prasme yra vienas turtingiausių visame pasaulyje. Mes turime sudaryti nepriklausomą tyrimų komisiją, kuri veiktų tarptautinių lygmenių ir kuri nušviestų šio konflikto priežastis ir e, tuos, kurie atsakingi už žudynės. Antra, mes turime kreiptis į tarptautinį baudžiamąjį tribunolą, kad jis ištirtų, kas įvyko Beni. Trečia, mes turime primti domen jungtinę tautų ataskaitą apie Monuskų misiją. Na ir taip pat jungtinių tautų pajėgos turi visapusiškai pasinaudoti gautais įgaliojimais, o būtent įgaliojimais įsikišti siekiant apsaugoti taikius gyventojus. Toliau mes reikalavome, kad ir Afrikos Sąjunga padarytų viską, ką gali, tam, kad konfliktas būtų išspręstas. Mano frakcija, socialdemokratų frakcija, į Kyvų regioną siūs kolegė Elena Valencianų tam, kad ji galėtų susitikti su Kongo pilietinės bendruomenės atstovais. Na ir e, kai ji grįž, mes e, išplatinsime informaciją ir kitiems kolegoms Europos parlamente, kitoms ES institucijoms, e, o taip pat ir vyriausiai galiotiniai Frederikai Mogherini. Tikiuosi, kad tarptautinė bendruomenė, bendruomenė atsibus. Mes negalime palikti likimo valiai Kongo žmonių nes ten Kongė smurtas nepaliaujamai tęsiasi jau 20 metų. Ačiū. Anome. Dėkoju. Ekar frakcijos vardu. Kolega Dames Makar, prašom. Kongo is de grootste menselijke tragedie op aarde. Konge vyksta pati didžiausia žmogiška tragedija visame pasaulyje. Tai sako e, e, ir e, tie žurnalistai, kurie puikiai susipažinę su padėtimi Afrikoje. Aš skaičiau vieną interviu prieš porą metų, kur buvo skundžiamasi, kad trūksta dėmesio Kongui. Tai aktualu ir dabar. Rytų Kongas yra mūšio laukas. Ten yra žudomi žmonės, grobiami vaikai, prievartaujamos moterys. Na, o šalies prezidentas to visai nesirūpina. Jis rūpinasi tik savo valdžios išsaugojimu. Mes jau kritikavome Kongą dėl e, žmogaus teisų padėties, bet nebuvo padaryta jokia pažanga. Atvirkščiai. Mes matome, kad Konge politinė krizė vis aštrėja mes turėtumėm daryti viską, kad sustabdytumėm e, krūviną pilietinį karą. E, tas konfliktas yra susijęs ir su iškasenomis mineralais. E, didžiausias, skaudžiausias Kongo prakeiksmas yra jo turtai. ES turi pripažinti, kad priekyba naudingojais mineralais yra konflikto priežastis. Uh, Na ir tie, kas e, nori e, eksportuoti žaliavas, turi rodyti, kad, e, turėtų rodyti, kad jos niekaip nesusijusios su konfliktu. ES turėtų daryti dar daugiau, nepakanka vien tik tais monuskų misijos, reikia kovoti ir su milicija. Ponas Giorins, ačiū pirmininkė. Mes siūlome rezoliuciją kuri padarytų skirtumą žiūrint į tą dramą, kuri vyksta rytų e, Konge. Mes raginame visas konflikto šalis nutraukti smurtą prieš civilius gyventojus, pirmiausia moteris ir vaikus. Vakar Tartunis baudžiamasis teismas e, Hagos e, priemė nuosprendį dėl būsio prezidento Bembos ir taip matome, kad e, pasiektas pirmas žingsnis ir dabar e, galima tikėtis, kad bus surinkta pakankamai medžiagos informacijos, kad būtų galima e, patraukti atsakomybę tuos, kurie kalti dėl žudinių rytų konkė. Ir taip pat reikia pasinaudoti monusko, kad būtų galima bent jau pagrindinės pilie... žmonių visuomenės teisės užtikrinti. Uh, E, taip pat reikia žiūrėti, kaip veikia įmonės, kurios e, užsijima e, mineralų gavybą. Ir jeigu pažeidžiant taisyklės tai daroma, galima mm, prilyginti tai organizuotam nusikalstamumui. Ir taip pat mes turime ieškoti tvaraus sprendimo Kongo demokratinėje respublikoje. Ačiū. Toliau uh, GUE NGL frakcijos vardu uh, kolegė Senra Rodrygės, prašom. Gracias, presidente. Una vez más en este... Ačiū pirmininkė. Dar kartą parlamentas turi uh, pasmerkti situaciją e, Kongo demokratinėje Respublikoje. Šį kartą e, mes e, smerkėme žudinės rytų Konkė. Aš norėčiau išreikšti paramą politiniams taikiems konflikto sprendimo būdams. Karinis sprendimas tik tai reikš daugiau mirčių, daugiau skausmo ir daugiau smurto civilių gyventojų atžvilgių. Taip pat reikia E, sustiprinti jungtinių tautų e, vaidmenį. E, ir mes, Kongo demokratinėje Respublikoje, mes taip pat norime, kad būtų atšauktos tos pajėgos. Mes norime, kad būtų atliktas nepriklausomas tyrimas dėl Europos tarptautinių bendrovų, ar jos nepažinė socialinio aplinkosaugos teisių ir ar nėra susijusios su ginkluotų grupuočių finansavimu. Jungtinių tautų progr aplinkosaugos programos e, vadovas pernai paskelbė, kad 2 e, procentai metinio pelno eksportuojant gamtinius išpolių skiriama finansuoti ginkluotoms grupuotėms. Mes manome, kad taip pat reikėtų nesikišti į Kongo demokratinės Respublikos vidaus reikalus, reikia suverenumą šios šalies gerbti, tokiu būdu e, žmonės galės patys pasinaudoti gamtos ištekliais. Reikia kontroliuoti e, tarptautinių bendrovių veiklą ir e, visus jų kontaktus eksportuojant e, mineralinės medžiagas. Taip pat reikia atšaukti skolą šios šalies. Tai yra labai svarbu, kad būtų patenkinti gyventojų pagrindiniai poreikiai. E, GUE NGLG vardu Sebastija. Dėkoju, pirmininkė. Dar kartą šiandieną susirinkome, kad pasmerktume padėtį Kongo Demokratinėje Respublikoje, pirmiausia, žudinės. Komisija padarė pareiškimą, bet mums tikrai e, kyla susirūpinimas, kartuojame tai jau ne kartą, kad niekas nevyksta po pareiškimų, nes žmonės tame regione kenčia baises kančias bendra rezoliucija e, parengta e, konsensuso pagrindu, tai gerai, bet aš norėčiau e, kur kas ambicingesnių raginimų pareiškimuose, ypač dėl Monusko darbų stabilizavimo pajėgų Kongo Demokratinėje Respublikoje. Šią misiją daug kas kritikuoja dėl to, kad ji tik pasivis stebėtų ir nieko nedaroma, netyriama žodinės. Uh, Pavyzdžiui, mes savo rezoliuciją nu, raginame ištirti tuos įvykius. Turime žinoti, kas atsakingas už jas ir e, norime, kad tie žmonės būtų patraukti baudžiamojo atsakomybėje. Atsakomybė e, žmonės Kongo moteris naudojami kaip karo įrankis, taip pat ir vaikai, pažydžiamiausios grupės vaikai pirmiausia neturi jokių gyvenimo perspektyvų, jie traukiami į konfliktą. Taip pat matome, kad nelegaliai išgaunami mineralai ir dar kartą komisija turėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. Europos bendrovės dalyvauja e, šioje neteisėtoje veikloje. Mes turime žengti toliau, nepakanka tik pareiškimų, reikia konkrečių priemonių, reikia atlikti tyrimą, kad būtų išsiaiškita, kokios Europos bendrovės dalyvauja tokioje veikloje. Nes jos tarsi ir susijęs su tais baisiais įvykiais. Rezoliucijoje taip pat kalbam apie tai, kad galbūt reikia įvesti sankcijas prieš tuos, kurie susijęs su žudinėmis. Mes turime pademonstruoti, parodyti pavyzdį ir parodyti, kad nepamiršome e, Demokratinės Kongo Respublikos žmonių. Greita. FDD vardu žodis ponui Korau. Ačiū pirmininkė. E, nepamirškime, kad nuo tada, kai e, Kongas buvo e, Belgijos kolonija, ten tiesiog siaučia smurtas, smurto spiralė yra tiesiog nevaldoma. Mes ne, kalbame, kaip išspręsti žmogaus teisų problemas, bet panašu, kad dabartinė valdžia tiesiog nori išlikti valdžioje. Ir uh, Kaip žinia, priežastis yra visą laiką ta pati, kodėl Kongo gyventojai kenčia. Tai yra Kongo turtai. Kongas e, labai turtingas iškasenomis ir mineralais. Mes turime laikytis griežtesnio požiūrio į e, tarptautinius koncernus, kurie e, irgi pelnosi iš Kongo. Ir mes taip pat turime pareikalauti ataskaitos apie Monuskų misiją. Panašu, kad šios misijos rezultatai labai dviprasmiški. Labai keista, kad jungtinių tautų uh, E, misija nepaskelbė jokios ataskaitos apie e, kasiklas ir priekybą mineralais. Bent jau aš tokios ataskaitos nežinau. Tai jau yra trečioji rezoliucija, kurią per trumpą laiką skelbėme apie Kongą ir manau, kad iš tikrųjų atėjo laikas pasiekti konkretesnių rezultatų. Jeigu ne, tai mes tiesiog ir toliau kalbėsime bereikalingai. Ačiū. Toliau NF vardu Šefhauser. Je voudrais d'abord. Pirmiausiai norėčiau padėkoti kolegoms, e, nors dažnai taip nedarau, bet noriu padėkoti e, dėl to, kad buvo įtrauktas šis klausimas. Pirmiausiai dėkuoju ponai Pitelai. Aš labai mėgstu šią šalį. Aš e, dirbau su viceprezidentu ponu Goma ir stebėjau pereinamąjį laikotarpį, žinau, kokia turtinga ši šalis bet taip pat reikia prisiminti, kad uh, Uganda ir Ruanda nusprendė tarsi atlikti invaziją, už, užgrobti valdžią. Ir kai Kabila at, atliko invaziją į šalį, buvo pasirašytos sutartys su daugeliu bendrovių, pirmiausia, Amerikos bendrovių. Uh, Ir noriu pasakyti, kad Kabila mm, iš pradžių buvo išvykęs, paskui e, tapo šalies patriotu. Ir paskui buvo priimtas sprendimas atsikratyti jo prieš po poros savaičių. Ir tuomet e, mes galvojame, kaip galima manipuliuoti tuo e, žmogumi, jisai iš Ruandos ir jisai padarytas prezidentu. Viskas buvo dėl e, manipulacijų, bet mes turime užtikrinti, kad ši šalis e, galėtų e, atskurti savo suverenumą ir reikia kalbėti apie Monusko reikia kovoti su organizuotu nusikalstamu, kuris siejasi su e, daugia nacionalinėmis bendrovėmis. Gospodine predsjedniče, kao što već rečeno, sukobi, nestabilnost u Kongu velikoj... Dėkuoju. Konfliktai, nestabilumas Konge yra susiję su kova už išteklius, e, gamtinius išteklius, e, mineralinius išteklius turtingieji žmonės iš to E, pelnosi. Ir tai tapo tarsi pra, prakeiksmas e, žmonėms daugiau negu 63 procentai žmonių gyvena ties skurdo riba toje šalyje. Dėl to aš norėčiau pasveikinti iniciatyvą Europos Sąjungos geriau e, kontroliuoti mineralus siekiant išgyvendinti e, tų mineralų kontrabandą, taip pat e, užtikrinti, kad jie tarnautų stabilumui ir taikai. E, yra daug problemų dėl nestabilumo, blogos valdysenos ir reikia, kad nevėluotų prezidento rinkimai, nebūtų vilkinami konke dėl indikatyvinės nacionalinės e, programos pagal aštuntąjį vystimosi fondą reikia siekti pagerinti valdyseną, teisingumo sistemą, policijos darbą ir e, reikia taikyti panašią strategiją kaip kitoms Afrikos šalims, reikia užtikrinti geresnius ryšius tarp kovos su korupcija e, ir sistemos stabilumo užtikrinimo. Egzistuoja tokie ryšiai Reikia Kongė taip pat numatyti tokias galimybės. Pone Arena, dar kartą mes svarstame rezoliuciją dėl Kongo demokratinės Respublikos. Kaip buvo pasakyta, tai nėra pirmasis kartas, bet tikiuosi, kad ir nebus paskutinis. Mes šiandien kalbame apie žudinis Benyje. Ponas Pitela minėjo jas. Ir žinome, kad daugiau negu uh, e, 600 tūkstančių žmonių nužudyta. Kiek? E, per keletą pastarųjų metų, per pusantrų metų e, Kyvų regione e, labai dėlis nestabilumas, bet žinome, kad yra koltano aukso ir dėl to kenčia žmonės Reikia užtikrinti mineralinių medžiagų iškasenų naudingųjų atsekamumą ir taryba, reikia pasakyti, ne visuomet labai atidžiai klausosi mūsų reikalavimų. Šiandieną visi sutarė, kad e, tarptautinės bendrovės turi atidžiau sekti, žiūrėti, kas vyksta tose šalyse, bet nestabilumas taip pat susijęs ir su Kongo valdžios veiksmais. Tai nepriimtina, nes tai yra susijęs su nusikaltimais. Reikia siekti, kad nusikaltimai būtų ištirti ir e, reikia e, imtis nacionalinių tarptautinių veiksmų, kad būtų aišku, e, kas yra kalti. Ir žinome, kad rinkimų procesas bus sudėtingas. Dėl to e, reikia vis e, garsiau kalbėti apie žmogaus teisų klausimus. ES jungtinėmis tautomis Afrikos e, sąjunga turi siekti kartu, kad rinkimai būtų skaidrus, taikus ir kad būtų laikomasi konstitucijos. Tai būtų vienintelė garantija užtikrinti stabilumą ir išvengti krizės, humanitarnės krizės ir e, žinome, kad žmonės pirmieji kenčia nuo tokios situacijos Kongo Demokratinėje Respublikoje ir mes e, turėtume siekti išvengti tų kančių. Ačiū. Fotyga. Pone Fotyga. Ačiū, pone pirmininkė. Kongo žmonės dar kartą privalo kesti siaubingus dalykus, kuriuos e, įgyvendina ginkluotos pajėgos rytinėje šalies dalyje. Ir tai yra įmanoma dėl to, kad šalyje vyrauja politinis nestabilumas, kaip yra perdodama valdžia. Kongo konstitucija turėtų kaip galima greičiau įsigalioti. Laisvi rinkimai turėtų būti suorganizuoti šalyje. O kalbant apie tarptautinės bendruomenės įsikišimą, tai jungtinių tautų kovo mėnesio rezoliucija privalo būti įgyvendinta. Taip pat turi būti MONUSKO mandatas, kaip galima greičiau įgyvendintas. Be to reikia panaikinti e, nebaudžiamumą ir į e, tarptautinis baudžiamasis teismas turi dalyvauti. Labai ačiū. Toliau pane Votmans, prašom. Komisaris, užspriekia al jar. Ponas Votmans, ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė, mes jau ne vienerius metus kalbame apie pilietinį karą Konge. Ir panašu, kad mes jau beveik pamiršome, kokia graži ta šalis taikos metais. Dabar šioje šalyje žudomi žmonės, moterys, motinos motinos e, permeta vaikus per e, Monus komisijos e, tvorą prieš tai kai jas nužudo šioje šalyje masiškai prievartaujamos moteris, vyksta tikras seksualinis genocidas. Na ir tarptautinė bendruomenė jau 16 metų dirba šioje šalyje. Ar e, Kongo žmonės mumis dar pasitikė, ar jie pasitikė Monusko? E, Monusko nesukuria taikos, e, ši misija tik traumatizuoja žmonės. Mes žinome, kad Kongas kenčia dėl gamtos turtų. Na, o dabartinis uh, Kongo prezidentas nori išlikti valdžioje dar, vienoje, dar vieną kadenciją. Tik taikus demokratiniai rinkimai e, gali e, užtikrinti e, demokratiją. Mes taip pat turime įvertinti Monusko misijos rezultatus, taip pat kaltieji turi būti patraukti atsakomybėn. Reikėtų suteikti šansų demokratijai, o taip pat ir ateitį Kongui. Ačiū toliau, pane Veržyje. Dėkuoju, gerbimo pirmininkė. Jau daugybę metų Kongo Demokratinėje Respublikoje padėtis yra baisi. E, skurdas, nestabilumas, e, žudynės, setiniai konfliktai, išnau, ištekliai yra e, naudojami netaupiai, tą daro vyriausybė, kaiminė šaliai žinome, kad milijonas žmonių neturi namų, daug milijonų daug milijonų žmonių yra žuvę. Ir e, nuo 2010 metų jungtinės tautos yra pripažinusios e, šią e, padėtį šalyje. Pas, tačiau pastaraisiais metais smurtas pasireiškęs rodo, kad vadys tikrai negerėja ir tarptinė bendruomenė turi reaguoti į tai, kas vyksta Konge, nes e, taip reikia e, stabilizuoti šalį, reikia reikalauti, kad ponas Kabila imtųsi savo prievalių, reikia sustiprinti Monusko vaidmenį, reikia nus, e, nutraukti kraujo mineralų, krūvinų mineralų naudojimą. Pirmininkė bando nutraukti kalbėtoje. Dabar ponė Rivasi pasisakys. Gerbiamas komisijos nariai, pirmininkė, kolegos. Kongo e, Demokratinėje Respublikoje vykstantys įvykiai yra baisus. E, žinome, kad daktaras Mkengė e, buvo apdovanotas Sakarovo premiją už savo veiklą. E, gydamas e, žmonės vaikus, kurie nukentėjo nuo karinių grupuočių. Matome, kad e, žmonės masiškai yra žudomi ir jungtinės tautos pernai paskelbė ataskaitą reikalaujama nutraukti neubaudžiamumą toje šalyje. Matome, kad šalyje nėra teisinės valstybės principų, teisingumas neveikia dėl to iš dalies vyksta šie visi e, baisus įvykiai. Taip pat yra išgaunamas e, naudingosios iškasenos ir e, atitinkamas įmonės saugo sukantos e, grupuotės. Aš e, norėčiau, kad e, Europos e, Sąjunga imtųsi tam tikrų veiksmų. Pirmininkė nutraukė kalbėtoje. Ačiū, toliau pane Celer, dvimtas, prašom. Ponas Celer, ačiū pirmininkė. Aš visų pirma e, noriu pasakyti, kad Jean-Pierre Bember e, prieš porą dienų buvo nuteistas e, Hagos teisme. Procesas truko šešerius metus, jis buvo nuteistas 18 metų įkalinimo bausme bent tai buvo atitaisyta daugybės moterų ir vaikų skrauda. Bet šiaip nėra jokių teigiamų žinių apie padėtį Konge. E, šalis vis labiau e, susiskaldžiusi, e, Kongo prezidentas vėl bando nukelti rinkimus neribotam laikui tam, kad pratestų savo kadenciją, nors ta kadencija turėtų baigti šių metų pabaigoje yra užpuliniai opozicijos lyderiai, draudžiamas demonstracijos, žūsta žmonės. E, taip pat šali, šalyje kilo ir geltonojo drūgio epidemija. Taip pat tenka apgailestauti ir dėl to, kad šalies rytuose vėl uh, uh, padažnėjo kovos tarp sukilėlių ir uh, E, valstybės atstovų. Konfliktas e, e, vyksta dėl naudingųjų iškasenų, taip pat ir aukso, cinko. Daugelis regione gyvenančių žmonių buvo išvaryti iš namų arba buvo verčiami dirbti privestinius darbus arba buvo nužudyti. Reikėtų daryti viską, kad nebebūtų perkami mineralai iš konfliktinių zonų. Tai būtų svarbu ženklas. Mes darėmės dėl reglamento teksto, bet dėja tas tekstas yra labai abstraktus. Ir tikrai reikėtų, kad įsigaliotų uh, mineralų iš konfliktinių zonų e, e, importo draudimas. Mes turime pasidaryti išvadas ir imtis atitinkamai veiksmų. Ačiū. Dėkoju. Toliau panekijengė, ji yra kita mūsų kalbėta, prašoma. Šiandien esu Beni, nes e, šiandien išsukau iš įprasto savo kelio, vietoj to, kad būčiau likusi namuose su savo vaikais. Kodėl nepaprašiau, kad mano vyras mane palidėtų? Uh, E, kodėl neprisijungiau prie 400 tūkstančių tautiečių, kurie pabėgo iš šalies, bėgdami būtent nuo šios smurto? Taip, bet kur jiems eiti į Europą, į Pietų Afriką, o jeigu paskui juos gražintų atgal, e, sakydami, kad nenusipelnome tarptautinės apsaugos, kur mums grįžti į Beni? Na, bet aš čia jaučiausi saugi, nes, nes, nes toli buvo ir Monusko būstinė, Monusko mus turėjo saugoti. Uh, bet e, gerai, kad buvau viena, nes mano šeima buvo saugi bent jau tuo metu. Ir be to, jie e, neturėjo stebėti, e, kaip mane prievartavo, kaip mane žalojo peiliais ir grebliais ir kaip vėliau mane sudegino. Aš tą supratau, bet nebijojau. Galvojau apie jūs, apie savo vaikus ir viskas baigėsi. Buvau laiminga. Uh, Buvau laiminga, nes net pažinau, nepamačiau pažįstamų veidų minioje, kuris stebėjo žudynės. Buvau laiminga, nes nu, e, paskutinio rydo metu e, žuvo daugiausia vai, e, saugia žmonės, o ne vaikai. Ir taip pat džiaugiuosi, kad niekas nematys, kaip sulaužytas mano kūnas po valandų valandas trukusių kankinimų. Ir esu laiminga, kad tarptautinė bendruomenė nesidomi tuo, kas vyksta, nes turi svarbesnių reikalų. Meli kolegos, nuo 14 metų spalio e, iki 2016 metų kovo mėnesio Benio, Liubero ir Butembo teritorijose žuvo 1200 žmonių. E, ir niekas nieko nedarė, kyla genocido rizika. Tikra gėda. Ne vienas iš kaltų nebuvo nubaustas, tai kam iš viso reikalingas teisingumas. Ačiū. Dėkojame už tai, kad jūs pasidalinote savo patirtimi. Toliau panas Černecki, jums vieną minutę prašom. Koszonem, e, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Dėkoju pirmininkė, ponas ir ponai. Iš tiesų labai sujaudino tai, ką ką tik girdėjome iš prieš mane pasisegusios kolegės iš Italijos. Ką aš be galiu pasakyti po tokių žodžių? Turime padaryti viską, ką galime, tam, kad įsigaliotų priimtos rezoliucijos, jungtinių tautų rezoliucija. Jungtinės tautos ir ir kitos, tiek daug valstybių patvirtino tą rezoliuciją, bet ji kol kas yra tik tai popieriaus lapas, niekas su ją daugiau nevyksta. Ir mūsų sąžinė yra dabar rami, bet niekas realiai nesikeičia. Tarptautinis baudžiamasis teismas taip pat turėtų įsikišti. Ir tokių žudinių kaltininkai privalo būti patraukti atsakomybėn. Mes negalime tylėti. Tai yra mūsų žmogiškos atsakomybės ir mūsų garbės reikalas. Ypač ta atsakomybė tenka toms valstybėms, kurios anksčiau turėjo kolonijas šioje pasaulio dalyje. Dėkui toliau, ponas Dės Demera. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Demokratinė Kongo Respublika patiria viena ilgiausių humanitarnių krizių savo istorijoje. Šalies rytinė dalyje yra vykdomos žudynės ir pusantro milijono žmonių buvo priversti palikti namus, kai kurie bėgo į gretimas valstybės. Nuolat vyksta grobimai, seksualinis išnaudojimas tiek moterų, tiek vaikų. Daugiau negu tūkstantis žmonių yra išprievartaujami per dieną. Kalbame apie priverstinį įdarbinimą, priverstinį kovojimą, kai vaikai yra verčiami kariais. Rubero ir Butembo stebimos masinės žudynės, kurių metu yra nužudima, nužudoma 1200 e, žmonių. Aš norėčiau išreikšti užuojautą tų žmonių šeimoms. Ir iš tiesų privalu toliau bendradarbiauti Kongo karinėms pajėgoms ir Monusko. Turime imtis veiksmų, kad e, ginkluotos grupuotės negalėtų toliau netrukdomos E, veikti. Ir Ruandoje taip pat e, jungtinės demokratinės pajėgos irgi netiesiog nelegaliai išnaudoja e, gamtos išteklius. Pavyzdžiui, tantalą išgauna ir kitas. Mes turime sustabdyti tokias grupuotės. Ir galiausiai noriu atkreipti dėmesį į tai, kad busimi prezidento ir visuotiniai rinkimai privalo įvykti. Tai bus labai svarbu, gyvybiškai svarbu, norint užtikrinti stabilumą. Tai valstybei reikalinga institucinė struktūra, kaip galima greičiau. Ir kad tai būtų pasiekta, nusikaltėlių nebaudžiamumas turi būti sustabdytas. Ir tarptautinio baudžiamojo teismo nuosprendis dėl Lamembos yra labai geras pavyzdys ir geras žingsnis pirmin. Dėkui. Toliau panas Pansėrė, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Padėtis Kongo rytuose yra gana aiški. Ir tie atsakymai, kurie buvo pateikti likščiol reaguojant į krizę, net nešia tinkamų rezultatų. Atvirai pasakysiu, kad um, mačiau kai ką verkiant krokodilo ašaromis šioje salėje bet tie patys žmonės pasipriešino tam reglamentui, kuris draudžia priekybą mineralais iš konflikto zonų. Dabar taryba ir komisija. Šios institucijos irgi veidmainiškai šizofreniškos. Viskas yra akivaizdu. Yra e, keletas punktų, kurie turėtų būti gyvendinti, nes dabar panašu, kad ES yra bejėgė. Prezidentas Kabila turi pasitraukti. Jis turi sudaryti galimybės e, politiniam perinamajam laikotarpiui. Dabar ir Kongo e, kariuomenė e, netinkamai reaguoja. Nėra, taip pat netinkamai veikia ir MONUSKO misija. Ir nors kalbama gražiai, bet paaiškėjo, kad Monus komisija nepaėgė įveikti krizės. E, Uganda ir Ruanda turi padėti e, sukilėliams, prieš kuriuos kovoja Kongo milicija. Reikia, kad įsikištų tarptautinė bendruomenė tam, kad kažkas pasikeistų. Mums reikia siūsti aišku signalą. Uh, taip pat būtina, jog ES e, nebebūtų tokia bejėgė ir nepajėgi priimti sprendimų ir veikti. Ačiū. Dėkoju, toliau pusantros minutės ponas Kukan. A... Kongo demokratinė respublika nuolatos gyvena paviršutinio saugumo, paviršutinės taikos sąlygomis. Smurto protrukiai šalies šiaurinėje dalyje šokiravo visus šimtai žudinių įvykdyta, taip pat šimtai žmonių dingo, tiek dar daugiau buvo išprievarta. Taip pat dėje, bet matėme tik tai labai nežymę ir labai lėtą reakciją iš tarptautinės visuomenės, tarptautinės bendruomenės. Aš norėčiau išreikšti nuoširdžiausią užuojautą aukų šeimoms. Šitas smurtas privalo baigtis ir visos grupuotės privalo sudėti ginklus tarptautinė bendruomenė, skaitant ir Europos Sąjungą, turėtų kalbėti garsiau, būtų labiau matoma, rimtis daugiau priemonių, palaikydama nusiginklavimo procesą. Būtina gebėti reaguoti greičiau. Be to, tokių nusikaltimų tyrimas, tyrimai turi būti įvykdyti ir pažeidėjai turi būti e, patraukti baudžiamojo atsakomybėn bet tai nebus įmanoma, jeigu šalyje ir toliau viešpataus nebaudžiamumas. Ir kol tai bus, mes ir toliau matysime nuolatinius smurto protrūkius. Ir Kongo gyventojai iš tikrųjų nusipelno gyventi geriau po 20 metų nenutrūkstamo smurto. Dėkui. Ačiū. Toliau ponė Frunzulika. Ponas Frunzulika. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos man kelia didžiulį nerimą vis prastėjantį saugumo situaciją Demokratinės Kongo Respublikos rytinėje dalyje. Girdime apie didžiulės žudinės, apie vaikų išnaudojimą e, karinių grupuočių ir apskritai plintantį smurtą. Jungtinių tautų taikos palaikymo misija MONUSKO privalo ištirti uh, kodėl Monusko ir Kongo oficialios pajėgos nesugeba apsaugoti gyventojų. Taip pat tas tyrimas turi būti skaidrus. Jį turėtų pradėti tarptautinė bendruomenė ir ištirti tas žudinės, kad būtų išsiaiškinta, kas už viso to slepiasi, kas vadovauja toms karinėms grupuotėms. Saugumas ir stabilumas visiems gyventojams Benija, Butembo ir kitur turi būti mūsų prioritetas tie, kas įvykdo karinius nusikaltimus, nusikaltimus prie žmogaus teisės, taip pat seksualinius nusikaltimus, turi būti nustatyti, patraukti baudžiamosios atsakomybėn atsakomybė ir nubausti pagal tarptautinės teisės nuostatas. Ačiū toliau, ponas Asis. Jums vieną minutę. Dėkuoju pirmininkė. Keletą pastarų dešimtmečių Kongo Demokratinė Respublika kentė smurtą, kuris nusinešė daugybę žmonių gyvybės. Scenarius iš tiesų dabar yra labai keliantis nerima. Prieš keletą dienų jungtinių tautų ekspertas pasakė, kad dabar situacija labai panaši klostosi ir Burundija. Ir jeigu ten bus uždėls prezidento rinkimai, tai gali valdžia perimti karinės grupuotės, o tai gali reikšti taip pat žudinės, kurias organizuos karinės grupuotės, kaip yra dabar Kongo rytinėje dalyje. Todėl tarptautinė bendruomenė privalo daryti viską, ką gali, kad tame regione įsigalėtų stabilumas. Tai, ką matėme Ruandoje 1994 metais, turėtų padėti pasimokyti visam pasauliui. Ir mes jau tikrai daug, per daug karų prisimename. ES todėl turėtų padėti Kongui spręsti visas problemas susijusius su skurdu, ir kylančias dėl kitų šaltinių. Šitų žudinių kontekste mes privalome daryti spaudimą Kongo Demokratinės Respublikos valdžiai, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės ir kad būtų užtikrintas tinkamas valdžios veikimas Afrikos sąjungai padedant. Dėkui, turiu panas Overmaier. Ačiū, pirmininkė. Šeši milijonai e, e, žmonių žuvo, milijonai pabėgo. Tai reiškia, kad e, šiame regione siaučia terorizmas, taip pat ir Boko Haram. Ir tai taip pat reiškia, kad mūsų pastangos sužlugo. E, teroristai siaučia nuo Somalio iki vakarų Afrikos. Tenka apgailestauti, kad kol kas buvo tik daug kalbėta ar beje veidmainiškai kalbėta. E, Europa turi liautis vien tik tais kalbėjusi ir e, suprasti, uh, kad taip nebegali tęstis. Konge gausu išteklių, jie yra neteisingų, žm... netų žmonių rankose. Turime imtis veiksmų. Taigi manau, kad šiandien daug kalbame, bet kažin ar esame pasirengę imtis konkrečių veiksmų. E, bet nepamirškime ir pramonės, jeigu mes imsimės kažkokių veiksmų, tai taip pat ir e, e, mobiliųjų telefonų gamintojai iš karto pareikš, kokie yra jų interesai. Ačiū. Taip, svarbu, kad visi galėjome išsakyti, ką manome, baigėsi diskusija. Beje, dar yra spontaniški pasisakymai. Kalbėtojų sąrašas labai trumpas. Visų pirma, ponas Kaputo. Ačiū, pirmininkė, jau trečią kartą kalbame apie Kongą. Šioje, šioje šalyje padėtis išlieka dramatiška. Neseniai buvo atlikta atrastos masinės kapavietės su tūkstančių žmonių kūnais. E, e, žmonės žudomi peiliais, e, kit, kitais ginklais, kas minutė išprievartaujama po moterį. Yra masiškai areštuojami žmonės. E, ginkluotos pajėgos Kongė vykdo tikrą genocidą. E, tikinčiųjų bendruomenės prašo tarptautinės bendruomenės pagalbos. Dabar labiau negu kad anksčiau yra reikalinga, kad įsikištų tarptautinė visuomenė ir nutrauktų šias skirdynės. E, jungtinės tautos turi sudaryti tarptautinę tarptautinę tyrimų komisiją tam, kad jie vertintų šią vykstančią dramą. Ačiū toliau, panas Marijas. Η δημοκρατία του Κογκό είναι η μεγαλύτερη χώρα της Κεντρικής Αφρικής και πλουσιότερη σε ορυκτά. Dėkuoju. Centrinėje Afrikoje Kongo Demokratinė Respublika yra didžiausia šalis, joje labai daug mineralinių uh, išteklių. Mes e, matome, kad šioje šalyje labai daug smurto. Uh, esame balsavę dėl rezoliucijos, kurie kalbam apie mineralus Virūgoje. Žinome, kad e, parkas Virūgos raštas į UNESCO e, sąrašą, tačiau smurtas prasidėjo Konge prieš kurį laiką tuo metu, kai prasidėjo seisminiai tyrimai. Ir matome, kad 600 žmonių nužudyta E, neseniai žudynėse Benija vaikai, moterys. Mes turime pasmerkti šį, e, šios veiksmus ir taip pat e, turime užtikrinti, kad jokia Europos tarptautinė bendruomenė nebus įsivėlusi į atitinkamus veiksmus. Mes girdime, kad kai kurios įmonės dalyvauja terrorizuojant žmonės, kad jos prisideda prie to. Ponas Jakovčičius. Kongo demokratinė e, Respublika yra vienas iš geriausių pavyzdžių, kuris parodo, kad turtas, turtingumas gali tapti prakeiksmu. Šalies turtas, bet šalis, e, tas turtas netarnauja piliečiams, tik taip politiniam elitui, nedideliam asmenų e, ratui, kuris valdo šalies išteklius ir turtus. Ir aš norėčiau pasiūlyti, kad e, šioje situacijoje turime daryti pirmiausia du dalykus. Taip, trečia e, rezoliucija yra ir mes e, pirmiausia turime daryti du dalykus. Hagos teismas turi priimti sprendimus tokius, kaip kad ką tik priimtas. Tai yra puikus pavyzdys, kaip galima išspręsti kažką. Ir mes e, turime patirties e, buvusioje Jugoslavijoje, kur vyko karas. Žinome, kad kaltieji turi būti patraukti atsakomybėn. Antras dalykas - reikia e, veikti prieš tuos, kurie nesilaiko patvirtintų tekstų dėl mineralų naudojimo konfliktų zonose. Ačiū, tuo ar baigiame diskusiją. Dabar komisaras Navrašič. Gerimo pirmininkė, dėkoju už šį pasikeitimą nuomonėmis. Ačiū parlamentariams už aiškumą. Kai kurie iš jų pasigėdo Europos parlamento rezoliucijų uh, įgyvendinimo. Europos Sąjunga užsienio reikalų taryboje Jeigu 63 dieną savo išvados, patvirtino išvadas dėl Kongo demokratinės Respublikos. Ir tai atspindi uh, požiūrį su kovo 10-osios parlamente patvirtinta rezoliucija. Kalbam apie uh, atsakomybę tų, kurie dirba teisingumo ir saugumo sektoriuje. Gegužės 23-osios tarybos išvados e, e, ragina e, užkirsti kelią politinės situacijos pablogėjimui ir mes pasinaudosime visomis turimomis priemonėmis. Labai ačiū. Labai ačiū, gerbiamas komisarė. Norėčiau kolegas informuoti apie tai, kad yra gauti septyni rezoliucijų projektai, diskusija